Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich wünsche Ihnen einen. Gerbimi ponės ir ponai, labas rytas. Pradedame posėdį ir svarstysime pirmąjį darbo tvarkės klausimą. Tai yra tarybos ir komisijos pareiškimai dėl ES ir valstybių narių taikomų priemonių siekiant E, suvaldyti pabėgėlius srautus e, atsirandančius dėl konflikto Sirijoje. Pirmam steiksiu žodį ministrui Leškevičiui tarybos atstovui. Prašau jam žodis. Good morning, the President, honorable members. Labas rytas, ponė pirmininkė, gerbiami parlamento nariai per pastaruosius e, du metus e, buvo e, galima konstatuoti kelis tragiškus aspektus susijusius su